Good morning, everyone, um, and welcome to this part of uh, a previous budget econ meeting. Uh, we have only one. Labadiena, turim pradėti posėdį, vieną klausimą tik turim aptarti. Europos stabilizavimo funkcijos, e, e, investavimo Europos stabilizacijos funkcijos sukūrimas. E, pradedame nuo pranešėjų. 40 minučių skirta e, tam klausimui, todėl aš iš karto suteiksiu Pervanš Beres, Ekon pranešėja iš socialdemokratų frakcijos. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad šie du komitetai gali pasikeisti nuomonėmis apie pakeitimus, kurie buvo pateikti. Daugiau kaip 400 pakeitimų Pranešėjai patys pateikė nemažai. Aš e, su Bögė e, pakeičiau e, mūsų pačių pranešimo projektą ir mes pateikėm tą naują variantą. Pirmas pasikeitimas nuomonėmis jau įvyko. Įvyko nemažai pasikeitimų nuomonėmis su uh, MFF ir EMFI. Ir dabar matome, kad e, Europos centrinis bankas jau pradėjo darbą, kiti darbai dar yra svarstomi taryboje ir mes siūlome išplėsti komisijos pasiūlymą. Jūs turbūt prisimenate, kad e, su tam tikromis išlygomis yra siūloma vertinti valstybės narės pagal užimtumo ir nedarbo kriterijų. Taip pat turime sukurti automatinės stabilizavimo nuostatas, kaip jau buvo parašyta. Europos komisijos pasiūlyme teigiama stabilizacija ateis remiant investicijas, o mes siūlome paramą investicijoms išlaikyti, tačiau reikia ją papildyti galimybę vienaip ar kitaip įsikišti, teikiant atsižvelgiant į pasiūlą ir paklausą, pasinaudojom tokiais automatiniais terminais ir pirmiausia turime pagalvoti, kaip paremti e, nacionalinės kompensavimo už nedarbą sistemas. Taigi toks pasiūlymas nesikerta su dabar valstybėse narėse galiojančiomis nuostantomis dėl socialinių partnerių santykių, bet tai turės labai rimtos įtakos e, stabilizacijai. Kartu su Raimer Böge mes tą svarstym ir aš esu tikras, kad jis e, mano pasiūlymą papildys. Manome, kad tai yra skubus, svarbus pasiūlymas, kadangi, kai matome, kas vyksta taryboje, kyla nerimas. Mūsų tikslas yra pripažįstas visų būtina paremti eurozoną tokiu būdu. Tačiau realiai to tikslo nėra siekiama skirtingais veiksmais Ir mes e, girdėjome idėją, kad kitą krizę eurozonoje galėtume įveikti be stabilizavimo sistemos. Man atrodo, kad tokia idėja yra visiškai be pagrindo. Kol kas aš nenoriu komentuoti kitų kolegų pateiktų pakeitimų, noriu paprasčiausiai pasakyti, kad su Raimeriu Böge pakeitimus pastudijavome ir yra pasiūlymų, kurie atrodo naudingi, tačiau iš esmės E, kadangi šiuo požiūriu mes svarstėme kompromisus tarp EPP ir S ir D, e, tai manome, kad jau parengėme pagrindą, e, kaip toliau turėsime apspręsti likimą šio dosie. Ačiū ir ačiū kad kalbėjote tiek laiko, kiek jums skirta. Nors aš ir paminėjau pradžioje, pamiršau pradžioje pasakyti, kad keturias minutės galite kalbėti. Keturias minutės ponui Biugė. Maksimum keturias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Mes kaip pranešėjai 17 metų vasario savo pranešime, e, savo iniciatyvą renktų pranešimų rėmėmės, jis buvo prieštaringas, tačiau pavyko dėl jo sustarti ir balsuoti. O dabar turime komisijos teisėjų, kurios pasiūlymą kiekvienas pasisakantis už ar prieš šias teisės priemonės ir kreipiuosi jūs turėtų suvokti, kad šiai dienai Mes kalbame apie daugiametę finansinę programą, naująjį pasiūlymą dėl jos. Tuo pat metu egzistuoja daugybė patobulinimų, išplėtimų esančioms priemonėms ir siūloma naujų priemonės. O tai yra problemos dalis, gal netaip aktualu mūsų pranešimui investicijų stabilizavimo funkcija tai kelia problemų bendrai parlamentui derinant savo darbą. Mums reikėtų apie tai padiskutuoti, kas vyko praėjusią savaitę per pirmąjį šešėlinių pranešėjų sustikimą. Mūsų patarėjai apie tai kalbėjo, mes turim sanglaudą, MFF, ka, kamiškų vietovių plėtra, tradicinės priemonės, kaip jos dėrės, kur reikia papildomų priemonių, turime Invest EU, Junkerio plano tasa, po to Gardija Zabal rengiamas pranešimas dėl kitos teisinės investicinės priemonės, kaip ji dera, pasidalėjimasis, administravimas, centralizuotas e, valdymas, kaip čia bus e, Europos semestro vaidmuo, o po to dar ir mūsų šiandien aptariamas pranešimas, yra daug įvairiausių siūlymų, į juos visus labai rimtai žiūriu. Reikėtų apie visas šias priemonės komitetams aptarti bendrai, kad gautume nuosaklų rezultatą. Ta mes ir darome ir šiandien kaip pranešėjai galime suformuoti savo poziciją. Antras dalykas, be abejo, yra daugiau nei 400 pakeitimų, kitaip būtų ir sunku suvaizduoti, e, kad jie nebus pernelyg skirtingi. Turime komisijos pasiūlymą palaikančius, išplečiančius pakeitimus, o kiti yra to taip sun, apsunkinantis komisijos pasiūlymą, kad neįmanoma jiems pritarti. Tokia yra realybė, su tuo reikia susitaikyti. Aš, aišku, čia nenoriu save paskelbti didžiausiu ekspertu, tiesiog ben, bandau bendrą vaizdą išsaugoti. Jeigu ECB pozicija yra artima komisijos pasiūlymų, jeigu TVF kaip kad vykusiame, vykusioje vaizdo konferencijoje pasisakė ir elgsis, jeigu turėsime pakankamai svarę mokslininkų nuomonę, už e, išsakomus argumentus. Tai reiškia, kad į visą problematiką reikia labai rimtai pasigilinti. Man būtų svarbiausi du dalykai, tas atsispindi ir bendruose pakeitimuose. Ir tai tuo buvo grįstas savo iniciatyva renktas pranešimas, draudimas, kaip jis bus e, suformuotas, kas kada gauna, kada išmokas, pagal kokias sąlygas galima uh, aišku, diskutuoti apie konvergencijos procentus ir taip toliau. Ir biudžetinis tvarumas, kita svarbi tema, kolegoms gal nelabai patinka formuluoti parama investicijoms ir perdraudimo sistemos. Todėl, kolegos, pažiūrėkite į pradinį penktąjį straipsnį, mes, kaip pranešėjai, jo nekenčiame. Norime užtikrinti atitinkamą investicijų lygį, jeigu jis nepasiektas, komisija imasi veiksmų. Tai yra naujosios sistemos dalis. Ir mes būtent tokią norėtumėme sukurti. Mūsų pasiūlymas būtų toks. Šauksime dar iki kalėdų antrąjį šešėlinių pranešėjų susitikimą, tačiau uh, gruodį nepavyks surenkti bent jungtinio komiteto posėdžio. Frakcijose reikėtų padiskutuoti, kaip suderinti visus instrumentus, o po to sausį nuspręsime. Ačiū, ponė Biugi. Jūs sunaudojat minutę, kurį jums su bendrautorė paliko. Ačiū pranešėjams už tai, kad e, pristatėt šios svarbios diskusijos kontekstą. O dabar perinu prie šešėlinių pranešėjų. Pirmiausia, biudžeto komiteto šešėlinis pranešėjas iš socialdemokratų frakcijos ponas Dos Santos. Two minutes, I'm sorry. Two minutes, please. Eh, um Ačiū pirmininkė. Šį pranešimą gerai apibūdino jo autoriai. Iš tiesų jis labai svarbus, susijęs su diskusijomis, kurios svarstomos ir ekon ir budž komitetuose. Bendra mano pozicija yra tokia. Didelė dalimi aš sutinku su pasiūlymu ir per Vanž Berės pasirinktų požiūrių. Taip pat ir e, e, Raimeris Biugė tam pritarė. Bet vis tik išvelgiu keletą metodikos problemų. Jau kai apibrėžėme šio pranešimo tikslą, man kyla bejonių. Aš suprantu poziciją, e, kurią pasirinko per Vanžberis. Aš suprantu jos e, e, pakeitimų motyvus, aš pritariu jiems didelę dalimi ir pasirašysiu po daugeliu iš jų, kon ir biudžeto komitetuose. Tačiau čia kalbame apie labai sudėtingą temą. Ir daugeliu atveju mes nesugebėjome tų kompromisų pasiekti laiku. Todėl buvo atidėtas balsavimas komitete. Man atrodo, kad e, taip e, iškyla būtinybė šio pranešimo e, detalės aptarti. Aš sutinku su daugeliu ekon pateiktų pasiūlymų. Aš net kai kuriems iš jų pritariau. O biudžeto komitete aš pakeitimuose susitelkiau į tris pagrindinius aspektus. Pirmiausia, prieigos prie fondų kriterijai, du - užimtumas ir ekonomikos augimas. Alternatyvų, manau, galėtumėm, kaip alternatyvius juos galėtumėm naudoti arba užimtumas, arba ekonomikos augimas. Labai dažnai tie du kriterijai sutampa. Antras dalykas - turime kalbėti apie fondo apimti, pajėgumus, jeigu taip galima pasakyti. Aš siūlau, kad fondo apimtis turėtų būti ženkliai padidinta. Mes galvojame apie finansavimą, kuris neapsiribojo komisijos pasiūlymo skaičiais. Na ir per mano pateiktus pakeitimus Aš aiškiai pasakiau, kad turėtumėm sutelkti dėmesį į eurozonos valstybės ir valstybės, kurios ketina prisijungti prie eurozonos. Tokie mano pakeitimai ir galiu pasakyti, kad daugumą jų galiu paremti. Ekon komiteto taip pat. Ačiū ponė Desantos. Toliau EPP frakcijos vardu ekonomikos komiteto atstovas ponas Sikvrit Muresan. Ačiū ponė pirmininkė, malonu iš čia matyti. Pirmiausia, aš noriu padėkoti Pervanš Beres ir Raimeriui Biugui už patengtą pranešimą. Tai dosie labai sudėtingas, jį reikia skubiai spręsti, todėl aš dėkuoju, kad rengėte šį pranešimą ir ačiū, kad bandote suderinti visas skirtingas pozicijas. Be abejo, pakeitimų iš skirtingų frakcijų yra pateikta labai daug, įskaitant ir mano frakciją, aš esu EPP Ekon šešėlinis pranešėjas. Vien koordinatorius pateikė, jei neklystu, 20 pakeitimų. Keletas kolegų e, turėjo dar savo pakeitimų ir aš turėjau. Kas svarbu APP e, grupiai ekonomikos komitete? Visų pirma, mes kalbam stabilumo ir augimo pakto tenkinimą poreikį. Tai yra labai svarbu. Tai, kad yra sukurtas EISF reiškia, kad galėsime pateikti teisingas paskatas ir sąlygas. Tai yra būtina padaryti. Norime sukurti priemonę, kuri padės valstybėms susidurančiam su sunkumais. Todėl mes turėtumėm skatinti, e, priderinti savo elgesį, kol dar neprasidėjo krizė, ypač kai kalbame apie stabilumą, augimą, reformų skatinimą. Uh, ir mes turime galvoti apie nedarbo sumažinimą prieš prasidedant kriziai. Valstybės neturėtų įsiskolinti per daug, e, turėti per didelės deficito procedūros atveju Aš suprantu, kad valstybės, kurios e, valdo viešuosius finansus deramai ir valstybės ekonomiką deramai, nesusiduria su netikėtomis krizėmis. Todėl aš manau, kad mes turėtume labai aiškiai apibriežti, kas yra asimetrinis šokas. E, ir mes turėtumėm apriboti krizės ištinkamų valstybių skaičių. Mes kalbame apie vieną trečią. Jeigu daugiau negu viena trečioji valstybių, tada jau šokas nėra asimetrinis, tada jūs jau tam pasimetrinis. Dar vienas dalykas, be abejo, turim kalbėti apie um, nesumokėtas skolas. Tai turi būti ribota. Ir subsidijų suteikimas valstybėms turi, būti, e, turi priklausyti nuo prieinamumo sąlygų. E, dėl draudimo ir pakartotinio draudimo schemo. Aš turiu pasakyti, kad tą dar turime aptarti su frakcija, nes daugelis mūsų kolegų šį klausimą išskyrė kaip raudonąją liniją anksčiau. Taigi aš galiu pasakyti, kad mes turime pirmiausiai siekti bendros pozicijos frakcijoje, paskui parlamente ir baigdamas pirmininkę noriu pasakyti, jeigu norime padaryti įtakos tarybai šiame svarbiame dosie, reikia labai aiškios parlamento daugumos pritarimo. Kai mes priėmėme pranešimą savo iniciatyvą, 304 balsavo už, 255 prieš, 68 susilaikė. Dabar reikia, kad e, suprastume, jog ta tema labai svarbi, e, bendras sprendimų prieimimo procesas, turime įtakoti tarybos pozicijas, tenkimės dirbti kartu, kad parlamento pozicija būtų aiški ir mes tada galėsim pranešėjams dėryboms suteikti labai aiškę priemonę su taryba. Ačiū. Ačiū ponė Murešan Nors jūs labai išmintingai kalbate, turiu priminti, kad turite kalbėti neilgiau kaip dvi minutės. Kad mes e, pasiektume darnaus šiame posėdėje. Toliau, dvi minutės, dvi minutės. Biudžeto šešėlinis pranešėjas EKR vardu Kielmel. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš suprantu, kad bendra pranešėjai stropiai dirbo, tačiau vakar diskutuojant apie kitą priemonę išlieku šimtų procentų įsitikinęs, kad žengėme visiškai klaidingų kelių. Šios priemonės nukreipė dėmesį nuo esmės. Nuolat girdime, kad čia yra sėkmės istorija, žengėme teisingų kelių, tos investicinės programos, tačiau kasdien gimsta naujos programos ir priemonės, tarsi to reikia būtinai ir to būtinai reikia. Ir labiausia e, liūdžiu, kadangi yra piknaudžiaujama solidarumu. Jis svarbus, mes sąjungoje jį užtikriname. Tačiau jeigu viena ar kita valstybė dėl struktūrinių problemų nesugeba susimokėti sąskaitų ir išsaugoti bankų sistemos, tai jau nesul liderumo klausimas, o nesugebėjimo valdyti ekonomiką pasiekmė arba švaistimo pasiekmė. Kiekviena ekonomika sprendžia savo problemas, turi savo tikslus, su tuo sutinku, tačiau kai ateina sąskaita, kiekviena turi už ją ir susimokėti. Siūlomos priemonės ištrina tas ribas ir turime ne solidarumą, bet už bendrą finansinę atsakomybę. Visi atsako už visus, kiekvienas daro, ką nori ir tas moralinis e, pavojus, moral hazard, tampa vis didesnė grėsmė. Aš esu prieš, kaip nekarta buvo sakyta, pirmiausia dėl neskaidrumo. ECB siūlo tam tikras priemonės ir uh, nulinių palūkanų politika bent jau skaidri ir tas visi mato. Kita tema yra valstybės obligacijų pirkimas. O ką šiandien mes sakome, jau baigiu pasisakymą, ką mes šiandien skaitome laikraščiuose, vėl norima gelbėti Italijos banko su specialia priemonė. Ne vienas nesuvokia, kas daroma, kas nedaroma, yra milijonas įvairiausių finansavimo šaltinių. Nenostabu, kad jeigu es per kitus rinkimus sulauks labai netikėtų rezultatų. Bernliukė, ECR frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, ponas Biugė. Teisingai sakė 40 Vokietijos ir Prancūzijos mokslininkų pasisakė labai aiškiai dėl šio pasiūlymo, tačiau perspektyvą reikėtų visą matyti 600 e, mokslininkų vien Vokietijoje dirba ties panašiais klausimais, sakyčiau, panašus skaičius yra ir Prancūzijoje, tai kodėlgi dauguma, didžioji dauguma mokslininkų laikosi kitos nuomonės negu cituotieji. Pirmiausia, gali būti dėl to, kad šis pasiūlymas yra visiškai klaidingas. Klaidos prasideda jau nuo teisinės bazės, nuo pačių pagrindų. Komisija bando ultravilis veikti, kitaip sakant, ne savo kompetencijos ribose. Prisiminkime teisinį pagrindą 147 ir 5 straipsniais. Sanglaudos straipsniais, tačiau siūloma priemonė visiškai nesusijusi su sanglauda, siūloma skatinti viešasias investicijas toje valstybėje, kur didelis nedarbas. Tuo pat metu pra... ne, pamirštama pasakyti, kad investicijos nebūtinai bus skirtos labiausia uh, kenčiantiems šalies regionams. Taigi nieko nėra, kas sanglaudai svarbu. O EVR dalyvaujančios valstybės turi užtikrinti, kad nedarbas nebūtų pernelyg didelis ir tik tada gautų beprocentės paslaugas. Net Luxemburgas pagal dabartinius kriterijus galėtų pasinaudoti šią teisės priemonę. Tai kodėlgi ši priemonė esą skirta skurdžiausiams regionams, e, realiai pritaikytina visose Europos regionuose. Taigi kreipiuosi visus ir nesantį ekon komiteto pirmininką su prašymu e, paprašyti teisinių, e, teisininkų nuomonės, čia yra komisijos veikla ne pagal kompetenciją ir mums reikia reaguoti kuo greičiau, kol neiškilo reali grėsmė ekonomikos mechanizmams. Taigi mes turime labai rimtų abejonių, komisija greičiausiai veikia ne savo kompetencijos ribose ir mums reikia teisinių išaiškinimų. Dėkui. Ačiū. Taigi sutaupėte septynės sekundės ir minutę trumpiau nei mūsų pranešėjai. Dabar ponas Pait. Aldi pranešėjas, e, šešėlinis pranešėjas jo nėra, tai Aldi Ekon šešėlinis. Senioras Tremausa, prašom. Ačiū, pabandysiu nekalbėti ilgiau nei dvi minutės. Ačiū mūsų pranešėjams, kolegos vakar Čia pas mus lankėsi Mario Draghi, jis kalbėjo apie stabilizavimo investicijos funkciją, tai pirmasis esminis žingsnis link eurozono stabilizavimo. Tai jo žodžiai. Žinote, kad liberalai visuomet jautriai reaguoja į įvairias sąlygas, taisyklės ir būtinybę visoms valstybėms narėms laikytis vienodų taisyklių ekonominėme valdyme. Mario Draghi vakar e, kalbėjo apie pasitikėjimo tarp valstybių stiprinimą. Taigi taisyklės ir palyginamumas. Mes bandome daryti daug ir viskas būtų federaliniu lygiu Europoje paprasčiau, jeigu būtų laikomės taisyklių, tačiau realybė yra kita. Suprantame, kad yra specialūs poreikiai, kai kurie yra tikrai jautrus, tas asimetrinis šokas gali turėti katastrofiškų pasiekmių investicijoms, taigi mums reikia priemonių, kurios padėtų veikti tai, kas yra realybė. Be abejo, liberalai palaikytų automatinės investicijas su sąlygomis. Pavyzdžiui, moksliniai tyrimų ir inovacijų projektai e, turėtų turėti prioritetą, Tačiau reikia žiūrėti net ir tada į makroekonominį poveikį ir naudą. Negalime dirbti kaip visada, statyti oro uostus, kuriuose nesileidžia lėktuvai ir greitkelis, kuriais nevažinėja automobiliai. Kas dar jautru liberalams, tai automatinis perdraudimo ir užimtumo ar nedarbo mechanizmas. Tokiu būdu norima padėti asimetrinį šoką patirti patiriančioms valstybėms narėms ir reikia reaguoti į tada pasikeitusi elgesį. Mes e, išliksime konstruktyvus ir dėrėsime toliau. Dėkui. Ačiū. Dabar žalieji. Biudžeto šešėlinis pranešėjas. Ponas Solė. Ačiū. Ačiū mūsų bendra pranešėjams už darbą teikėme daug pakeitimų, pritarėme pasiūlymo idėjai ir tam, kad tokio mechanizmo reikia, tačiau reikia jį ir tobulinti. Išskirsiu ką, būtent funkcijos mastas labai nedidelės apimtis siūlome jas padidinti bent jau iki 1 procento eurozonos BVB, tai būtų dvigubai daugiau nei dabar siūlo bendra pranešėjai 19 pakeitime. Dėl sąlygų reikėtų integruoti vienaip ar kitaip socialinės ir aplinkos sąlygas kaip atitikti ir fiskaliniams taisyklėms, pavyzdžiui, atitiktis su vidutinio laikotarpio ES 2020 tikslais. Dėl santykio tarp stabilizavimo funkcijos ir ESM ar fondo įpėdinio suprantame 26-7 bendra pranešėjų pakeitimai siekia užtikrinti papildomumą tarp šių dviejų finansinių priemonių ir čia siūloma bendra pranešėjai išbraukti, mes tam nepritarėme, mes norime kažko, kas leistų sustiprinti, jeigu pasirodys kažkas nefaktyvu ar nepakankama, ypač stabilizavimo funkciją turėti galimybę stiprinti, beje tai galėtų būti papildoma priemonė sanglaudoje ir bendryjoje tai galėtų tapti pagrindu busimajam Europos valiutų fondui. Dėkui. Ačiū. Ekon, ponas Lambert. Ačiū, tiesiog norėčiau pasakyti ponui Biugė, jeigu mes sakote, turime žiūrėti į šį fondą santykėje su InvestEU, tai priminsiu, kad Junkerio investicinis planas nulėmė didžiausias investicijas jūsų gimtinėje investicijoje, kur investicinių pajėgumų daugiau nei užtenka. Akivaizdu, kad tikslas yra ne tas, ne Belgija, ne Vokietija reikalauja didelių investicijų, nes ten investicinis pajėgumas taip egzistuoja. Priešingai reikia padėti ten, kur šie pajėgumai mažesni. Žiūrėkime į situaciją. Vyko pasiūlymo gyvendinimo simuliavimas ir neaišku, kas būtų veiksminga artimiausiais metais, kol reikia konkrečių kriterijų. Kila klausimas, ar reikia vienu metu atitikti abiems sąlygoms, sakyčiau ne. Jeigu mes norime daugiau tikslinių investicijų, ir bent jau reikėtų neįtraukti tų, tų valstybių narių į abiejų ta, sąlygų taikymą, kuriuose e, viršėmas nedarbo vidurkis. Kriterijų atitikimas ar netitikimas reikia žiūrėti ir ekonominio disbalanso pasiekimų lentelę. Mes matome, kad vienose valstybėse vykdoma makroekonominė politika kenkia kitiems, Atitinkamai jos turi prisidėti, jeigu jų politika žalinga, jos privalo finansuoti fondą, iš kurio bus dengiamos žalingos politikos korekcinės priemonės. Dėl finansuoti tinkamų investicijų tipo reikia žiūrėti tikslinės investicijas. Jos turi padėti įveikti klimatą kaitą, o ne ją stiprinti. Dėkui. Ačiū, ponė Lamberts. Dabar gūė e frakcija. Pona Širdovan, salėje jo nėra. Nėra nei Iljada, nei kolegos Širdovan šiandien salėje. Todėl dabar FDD e, frakcija nėra abiejų praneš, šešilinių pranešėjų NF nėra taip pat šešėlinio pranešėjo. Nariai užsiregistravo viena narė, ponė Rodrygės, prašau. Much, Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad tai, ką padarė ponė Bereš ir ponas Bögė, yra labai svarbu, labai svarbu, kad tokiu svarbiu momentu parlamentas yra aktyvus, kai svarstama, kaip užbaigti pinigų ir ekonominę sąjungą. Jei norim kažkaip mm, reaguoti į asimetrinius šokus, turėti tinkamą reagavimo mechanizmą, tai tie šokai pirmiausia pasireiškia, kai padidėja nedarbo lygis, bet taip pat gali pasireikšti, kai staigiai pablogėja investicijų apimtis, ypač kai sumažėja viešųjų investicijų. Taigi ta priemonė, kurią sukursime, turi padėti valstybėm narėm išlaikyti viešasias investicijas, išlaikyti viešų investicijų lygį, nes tai labai svarbu makroekonomikai. Ir turi taip pat padėti finansuoti tą perėjimą prie išmanios ekonomikos ir um, technologijų naudo, išmetančių mažai CO2. Tai aš atitinkamą pakeitimą visą tą atspindinti ir pateiksiu, bet apskritai aš pritariu pranešėjų mintim, ir ponui Santos jo pakeitimam dėl biudžeto. Dėkoju, ponė Rodrygės. Kadangi turim dar laiko, ponui Luka, suteiksiu žodį. Ähm, Pone pirmininkė, dar du dalykus noriu išskirti. Sureaguosiu pono Lamberts e, mintį. Jis skundėsi, kad Junkerio plano lėšos daugiausia pasiekė Vokietiją, o ne tas valstybės, į kurias tarsi norėtumėme investuoti. Pažymėsiu, kad negalime mes tiesiog imti ir aklai investuoti vienoje kitoje valstybėje. Kolega Ramon Tramoza apie tai pasisakė. Yra daug nesėkmingų investicijų sąjungoje, ypač iki euro krizės, Buvo statomi greitkeliai, kurių niekam nereikia, buvo statomi namai, kuriuose niekas nenorėjo apsigyventi, nebuvo ekonominės gražos. Šio komisijos pasiūlymo silpnoji vieta yra automatinis investicijų finansavimas, nepasirūpinant jų ekonominę gražą. Nėra ne vienos kontrolės priemonės užtikrinančios investicijų ekonominę gražą, bet bet koks investicijų skatinimas turi būti pagristas tų investicijų ekonominė nauda, graža ir Tai yra pagrindinė prasme. Ir antrasis klausimas, ponė pirmininkė, tai būtų jums, kadangi turime laiko per spontaniškas diskusijas, noriu paklausti, ar būtų įmanoma, kad abu komitetai kritiškai pažiūrėtų į komisijos pasirinktus du sutarties teisinio straipsnius kaip teisinį pagrindą 40, 47 ir 5. Mano nuomonė, komisija viršė savo įgaliojimus ir norėčiau, kad formaliai sureaguotume į mano prašymą kreiptis į parlamento teisininkus dėl teisinio pagrindo įvertinimo ir gal galite pristatyti, pristatyti, ką ketinate daryti. Ačiū. Aš nenoriu kalbėti pono Gultierį. Vardu aš viską perduosiu biudžeto komiteto sekretoriatui. E, Ponas Fernandės, vieną minutę. Dėkui, pirmininkė norėčiau padėkoti bendra pranešėjam už šį pasiūlymą, jis labai konstruktyvus. Iš tiesų leis didinti pasitikėjimą ES, jos valiuta ir taip pat ekonomikos ir pinigų sąjunga. Kalbant apie pono Junkerio planą, tai tik pritarčiau tam, kas buvo pasakyta. 50 milijardų eurų buvo tam paskirti ES, bet aišku, kad investuojant turime atsižvelgti į šalių ekonomiką. Kas pagal BVP daugiausia e, gauna naudos iš tų investicijų, tai yra Graikija, Estija ir Portugalija. Tai matom, kad turim veikiančią priemonę, jinai padeda tom šalim, kuriom yra daugiausia problemų pritraukti uh, investicijų ir atitinkamo finansavimo. Ir tas mūsų planas turi veikti nuo 21 iki 27 metų kartu su finansinio stabilumo užtikrinimo mm, mechanizmu. Ir jis veiks kaip papildoma priemonė. Dėkui ponui Fernandesui. Biudžeto ir ekonomikos e, komiteto, komitetų bendrasis posėdis mm, labai norėtų išgirsti ir komisijos nuomonę. Dėkui pirmininkė. Mes labai vertiname tą dviejų komitetų bendrą darbą, rengiant e, pasiūlymus, e, pakeitimus dėl mūsų stabilizacijos funkcijos pasiūlymo. Tai labai svarbu ir eurozonos biudžetui, ir mūsų pasiūlymai patobulinti Europos parlamento tikrai, manau, ženkliai prisidės prie euro zonos biudžeto. Taigi labai vertiname parlamento pastangas. Taip pat noriu priminti, kad mūsų pasiūlymo pagrindinis tikslas yra numatyti tą tokią staigę stabdymo sistemą, kad sustabdytume reikalui esant valstybių narių staigų ekonominės situacijos blogėjimą. ir galimybę sparčiai, greitai naudoti finansinės lėšas būtent labai svarbi šiame kontekste. Ir tie um, išlaidų tinkamumo kriterijai, išlaidų pagristumo kriterijai e, turi būti paprasti ir aiškus. Ir kad jie nebūtų per daug susmulkmeninti ir kad tos investicijos irgi nebūtų per daug smulkiai ir detaliai aprašomos, kad iš tiesų galėtume duoti paskolas tom valstybėm, kurios atsiduria sunkioje situacijoje. Taip pat mes e, priemėm domen, kad norima išplėsti šį mechanizmą, kad jis prisidėtų ir prie užimtumo paramos. Tokį matom parlamento norą ir aišku, komisija į tai atsižvelgs. Kai kurios valstybės narės taip pat sakė, kad irgi pritartų tos, dėl tos priemonės išplėtimo, užimtumo skatinimo naudojimui. Taigi pagalvosime apie tą mm, galimybę, kad ne tik apimtume viešasias investicijas, bet ir užimtumo skatinimą su šia funkcija. Pirmininkas dėkoju. Dabar žodį suteiksiu vėl bendra pranešėjam, ponas Biogė. Dėkui kolegom už pasisakymą, už kritinės ir už pozityvės pastabas. Du dalykus norėčiau pasakyti. Pirmiausia, sakinius pacituoti iš Prancūzijos ir Vokietijos finansų ministrų kalbų. Jie sako, kad teisinis pagrindas tokiai priemoniai galėtų būti 175 ir 182 bei 173 ir 136 straipsniai. Aš nieko prieš neturiu, kad mes dar padiskutuotume apie tą e, teisinį šio pasiūlymo pagrindą. Manau, kad turim puikų pagrindą tam apsvarstyti Nu, tai tiek. O kitas dalykas, kurį norėjau pasakyti, tai yra, kad Prancūzijos ir Vokietijos finansų ministrai sako, kad eurozonos biudžetas turi būti ES biudžeto dalis ir jo dydį e, nustato valstybių ir vyriausybių vadovai. Taškas. Yra taip pat ir tokių gražių pasisakymų, kaip priskirtasias mm, pajamas naudoti. Bet šiaip abu ministrai sakė, kad čia šiuo atveju viskas sprendžia dėl biudžeto valstybių ir vyriausybių vadovai. Ir tai rodo, kad mes turim būti labai pasiryžę, kad rastume tą tinkamą formatą ir užtikrintami balsų dauguma, kad tai neišsprūstų iš parlamento kontrolės ribų. Dėkui toliau, ponia Bereš. Aš galbūt, jei man leistumėt, ilgiau šiek tiek pakalbėsiu. Ką sakė kolega Raimeris Biogė, iš tiesų parlamentas nori prisimti savo atsakomybę, mes visat uh, turėjo, e, turėjome ir turime mm, kompetenciją biudžeto srityje. Ir ką balsuosime, dėl ko balsuosime šioje parlamento kadencijoje, tai dar yra tik ta embrioninė pradinė situacija. Ir iš tiesų mes, kaip parlamentas, turim turėti stiprų mandatą, stiprius įgaliojimus šioje srityje. O kalbant apie asimetrinio šoko apibriežtį, aš nesu nei ekonomistė, nei akademikė. Tai ta tema galėtume netgi atskirą seminarą surenkti. Sakoma, kad jei mažiau kaip vieną trečdalį valstybių narių paliečia, tai yra antisimetrinis šokas, o kai daugiau, tai simetrinis Bet Italija, Graikija patyrė tą asimetrinį šoką. Bet jei tos šalis subankrutuos, tai, tai netrečdalį ES biudžeto jos, tas jų bankrotas paveiks, o bus daug rimtesnis e, neigiamas poveikis, nes turim neužmiršti, kad mūsų šalių ekonomikos yra glaudžiai susiję ir norėčiau padėkoti, mm, kad gerai apibrėžėte tų diskusijų, kurios vyksta mm, dėl šio pasiūlymo pobūdį. Jūs sakėte, kad jūsų frakcijoje mm, vyksta diskusijos dėl nedarbo pašalpų. O mes su Raimeriu Böge, kalbant apie eurozonos biudžetą, iškart puolėme diskutuoti, kaip su tom nedarbo pašalpom. Nes mm, turim kaip ir tą tokį platesnį draudimą užtikrinti, ne tik nedarbo atveju. Ponas Biugė pakomentavo teisinę uh, pagrindo klausimą, bet jei pasižiūrėtume į Žako Delioro pasisakymus, kai buvo įvedamas euras, tai jisai sakė, kad sanglaudos politika turi mm, atsižvelgti į eurozonos valstybių narių skirtumus. Tai turim to klausimo neužmiršti. Dar vieną minutę. Labai norėčiau, ponė pirmininkė, pakalbėti. Dėkoju ponui Tremozai už paramą. Vakar ponas Dragi buvo pas mus ir irgi išsakė paramą komisijos pasiūlymui. Ponui mm, Lamberts ir Soliai noriu padėkoti už jų paramą mūsų metodui ir noriu pasakyti, kad 14 metais nedarbo pašalpų dydis eurozonoje buvo 200 milijardų eurų. Tai jei mes šitam fon, fondui skirsime 505 milijardus, tai kažin ar užtikrinsime tinkamą stabilumą. O kalbant apie investicijų nukreipimą į kovą su klimato kaita, Tai mm, buvo kalbama, mm, kalbant ir apie pono Junkerio planą, apie rimtesnę paramą, perinant prie žaliosios ekonomikos. Tai manau, kad tam irgi turime galimybių. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmininkas sako nėra už ką. Baigiam tada mūsų bendrą posėdį, kuris buvo vakar ir šiandien. Kitas darbo tvarkės punktas, kiti klausimai. Kitų klausimų nėra. Šešėlinių pranešėjų posėdis, kuris turėjo vykti šiandien, neįvyks. 12 gruodžio Strasbūrė jis įvyks. Ir dėl to 3 gruodžio nebus balsuojama. O kitas posėdis pirmadienį 3 gruodžio. Bruselėje. Dėkui.